E, tvirtinamos kaip mūsų kolegės. Po gruodžio plenarinės sesijos pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių atitinkamą straipsnį aš pasid, pa, su e, ES tarybos pirmininku pasirašiau atitinkamus teisės aktus. Tų teisės aktų e, pavadinimai bus pateikti šios dienos posėdžio E, protokole. Dabar pereikime prie darbo tvarkės. Dėl pirmadienio ir antradienio darbo tvarkės pakeitimo nėra pateikta jokių prašymų. Kalbant apie trečiadienį, norima e, paprašyti, kad būtų kalbama apie naujus nusikaltimus Šiaurės Nigerijoje. Suteiksiu žodį kolegijai Hautala, kad ji pagrįstų šį prašymą. Pone pirmininkė, Kaip jūs minėjote, mūsų frakcija norėtų, kad e, aukštoji galiotinė e, pasisakytų šiuo klausimu ir kad būtų rengiama rezoliucija, nes e, islamistų ter, teroristų grupė atliko e, išpolius e, šiaurės Nigerijoje ir nukel, nukentėjo daug civilių žmonių, kurie yra senyvo amžiaus. Buvo nušluotas visas miestas, e, kuriame gyvena 2000, gyveno 2000 žmonių. Kas nori pasisakyti už šį prašymą, kas norėtų jį palaikyti, ponas Gerero? Sí, gracias, señor presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija uh, palaiko e, šį prašymą. Mes norėtume, kad užsienio politikos aukštoji galiotinė pasisakytų šiuo klausimu. Taip pat norėtume, kad vyktų diskusija šią temą, nes ne pirmą kartą Nigerijoje vyksta tokie išpoliai. Nuo, e, nuo jų nukentėjo labai daug žmonių ir e, toje šalyje nuolat žeminami žmonės, žeminamas žmonių orumas, ypač moterų orumas. Tačiau mes siūlytume kad rezoliucija šiuo klausimu būtų rengiama ne šio plenarinio posėdžio metu, bet kitą plenarinę savaitę, nes mes manome, kad nėra pakankamai laiko parengti rezoliucijos šią savaitę. Tačiau mes taip pat palaikome e, prašymą, kad būtų, e, rengi, e, kad vyktų diskusija. Pone Utala, aš norėčiau paklausti, ar jūs pritarėte. E, pono Gereros pasiūlymui dėl e, rezoliucijos rengimo kitą e, savaitę. E, pone pirmininkė, pritariu dėl to, kad mūsų pareiga būtų e, diskutuoti apie tai šią savaitę. Prašau pakelti rankas tų, kurie palaiko šį prašymą. Kas prieš, kas susilaiko, tai tuomet e, mes priemėme sprendimą, kad rezoliuciją rengsime kitą plenarinę savaitę. Prašau, ponė kolega. Uh, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą, ar, tokie, ar tokios svarbos diskusijos vyks trečiadienį ar ketvirtadienį ryte. Nes uh, manau, kad trečiadienį dalyvautų, ketvirtadienį ryte dalyvautų daugiau parlamentarų negu trečiadienį vėlyvą vakarą. Tiesiog aš norėčiau pasiūlyti šias diskusijas nukelti ketvirtadienio rytą. Äh, Balsavimas jau įvyko ir ponia Mogerini e, tik trečiadienį visą dieną bus čia, todėl manau, kad nėra prasmės e, renkti diskusijas neišklausius aukštosios įgaliotinės. Mes pabandysime šį klausimą įtraukti darbo tvarkę tokiu laiku, kad kiek įmanoma daugiau kolegų galėtų dalyvauti e, diskusijose. Ketvirtadieniui nėra pateikta jokių prašymų dėl darbo tvarkės pakeitimo, tačiau norėčiau paprašyti jūsų likti dar savo vietose.